Gerbiami kolegos, ponai ir ponios, pradėkime darbą. Visų pirma, mūsų darbo tvarkės projektas. Darbo tvarkės patvirtinimas, jeigu prieštaraujančių nėra, darbo tvarkė yra patvirtinta tokia, kokia yra. Toliau pereikėme prie paskutinio mūsų posėdžio protokolų. Posėdis įvyko rugsėjo 22 dieną. Jeigu turite kažkokių komentarų, prašome juos pateikti iki šio posėdžio pabaigos. Antraip, protokolai bus laikomi patvirtintais tokie, kokie yra. Pranešimai. Vėlgi, e, dar kartą šis posėdis yra transliuojamas internete Aišku, mm, koordinatorių posėdis bus uždaras ir nebus transliuojamas. O dabar perikime prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto. Nesako pirmininkas. Pernelyg skubu. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas tai yra padėtis susijusi su trišalėmis dėrybomis. Ir šiuo atveju E, turėčiau pakalbėti apie e, dvi šalius e, pereinamosius susitarimus susijusius su investicijomis, kurie galiojo prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Jūs žinote, aš esu eksoficijo pranešėjas šiuo klausimu. Ir turiu paminėti vieną susitikimą, kuris buvo labai naudingas. Ir e, susitikimo metu mes įsiaiškiname, kokios yra Europos parlamento ir tarybos pozicijos. Ir e, mes kreipiamės į komisiją ir paprašėme, kad ji parengtų e, projektą, kuris galėtų būti kompromiso pagrindas. Komisija taip ir pasielgė. Todėl tikiuosi, kad kito sustikimo metu mes jau galėsime aptarinėti tą jau kompromisinį pasiūlymą. Aš laikausi nuomonės, kad apskritai klausimas yra sudėtingas, todėl kad nuomonės skiriasi bet e, manau, kad galima pasiekti pažangos e, daugiau nei buvo, e, nei buvo tikėtas iš pradžių. Taip pat turėčiau paminėti vieną taikymo procedūrą dėl kito teisės akto, už kurį atsakinga DEVE ir AFIT komitetai, taip vadinama DCA teisės akto E, jau yra pasiektas bendras e, kompromisas tarp Europos parlamento dėrybininkų ir tarybos dėrybininkų. Deja, neseniai Deve komiteto delegacijos nariai e, pasakė, kad jiems susitarimas yra nepriimtinas, todėl šis klausimas vis dar lieka atviru. Ir kol kas negaliu pateikti jums kokios nors informacijos, kas atsitiks šiuo klausimu, nes susidarė tikrai labai neįprasta situacija. Mūsų pranešėjas šiuo klausimu posėdėje nedalyvauja, todėl papildomos informacijos pateikti negali. Ne, vis dėlto jis atvyko į posėdį. leiskime jiems pasirašyti dalyvių sąrašą ir tada prašysiu, kad jis e, papildytų pateiktą informaciją dėl e, dėrybų dėl ACA. Ponas Kasparį prašome. Na, mūsų kolega tik, ką tik tai atvyko ir galime truputį jam leisti atsikvėpti. Todėl norėčiau užduoti klausimą. Ar turite kažkokių e, papildomos informacijos dėl tarybos, dėl tam tikro e, reglamento? E, mes nubalsavome dėl jo, tačiau tarybos pozicijos nėra. Ketiname pradėti trišalės dėrybas, todėl norėčiau sužinoti, ar yra kažkokių e, Mm, žinių iš tarybos e, kito teisės akto atžvilgių. Pirmininkas, e, na, kiek aš žinau, jokios informacijos naujos nėra ir galbūt jūs e, tai nustebins tiek pat kaip mus. Prašom panašaus. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju, tačiau posėdėje jau viename dalyvavau ryte. Turiu pasakyti, kad įvyko Paskutinis trišalio dėrybų raundas dalyvavo e, ponas Giorins Šiolins Lochtyla kaip dėrybininkai iš Europos parlamento pusės, dalyvavote ir jūs, ir aš. Na ir e, kalbant apie išvadas, e, manau, kad yra pasiektas toks laikinas susitarimas dėl dviejų priemonių dėl kurių mm, na, daugiausiai kilo problemų. Tai yra dėl ACA plus ir taip pat dėl DCA priemonių. Sakyčiau, na, pasiekėme mm, teigiamų rezultatų dėl ACA. Prasiekėme praktiškai maksimalų rezultatą. Reikia taip pat žinoti, kad liko dar įspręsti deleguotųjų klausim, aktų klausimą, taip pat ir 16 straipsnio klausimą. Ir dėl šių dviejų klausimų bus pateiktas pareiškimas dėl to, kaip šis teisės aktas jėsi su kitais dviejais teisės aktais, kurie turėtų pasirodyti po poros metų. Taigi, kalbant apie tai Europos parlamentas ir taryba daugiausiai nerimauja dėl deleguotųjų aktų procedūros, bet kaip jau minėjau, dėl jų bus pateiktas atitinkamas pareiškimas, kuriame abi šalis e, pasakys, kad e, dėl šio klausimo dar reikia tartis. Dabar dėl 16 straipsnio. Vėlgi bus pateiktas papildomas pareiškimas, e, kad e, pradinis reglamento variantas, kuris buvo pristatytas dėrybų pradžioje Europos parlamentui, būtų e, paliktas E, tačiau e, taip pat tekstą reikėtų papildyti atsižvelgiant į tai, kas buvo nuspręsta pirmojo svarstymo metu Europos parlamente. Todėl galima sakyti, kad e, bent jau šiam momentui galime būti patenkinti dėrybinės komandos pasiektais rezultatais. Kaip jau minėjau, dėl DCA kyla daugiau problemų, nes dėrybininkai kol kas nežino, kaip dėrėtis toliau. Ir po pietų bus dar organizuotas vienas dėrybininkų sustikimas, o vėliau bus organizuotas visos komandos sustikimas ir žiūrėsime, ką daryti su šiuo klausimu. Taigi tiek būtų informacijos. Dėkuoju. Pirmininkas, aš tik tai galiu patvirtinti tai, ką Jūs pasakėte dėl ACA, tai yra dėl to teisės aktų, už kurį atsakingi mes. Mūsų mm, pozicijos visada dėrėjo ir nuolatos kontaktavome su politinių frakcijų atstovais ir na, dėl mm, susitarimo kaip ir problemų nekylo. Galima sakyti, kad kompromisas pasiektas tenkina mus. E, na ir tiesiog galiu visiškai pritarti tam, ką jūs e, pasakėte. Ir turėtumėm tiesiog pritarti tam kompromisiniam pasiūlymui. Kaip jau minėjau, dėl šio mm, klausimo dirbo visa dėrybinė komanda ir mm, dėl to, kaip sakant, teisės akto problemų kaip ir nekyla. Ir galutinį sprendimą turės priimti e, Europos parlamento delegacija po pietų. O dabar pereikime prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra dėl, kalbėsime apie papildomą protokolą, dėl um, Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo susitarimo. Taip vadinamas SAP susitarimas. Ir kaip jūs žinote, aš esu parengęs pranešimą šiuo klausimu ir norėčiau gauti informaciją iš šio komiteto narių, ką jūs manote šiuo klausimu. Kaip jau m, mm, sakyta, jau antrą kartą keičiamės nuomonėmis šiuo klausimu ir jūsų, inform, jūsų pozicija mm, svarbi man, e, kad sužinočiau, ką jūs manote šio pranešimo klausimu. Taigi dabar ir pradėkime diskusijas. Pone Andrikinė, prašome. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, pirmininkė. Jau anksčiau mes pirmą kartą apsikeitėme nuomonėmis. Noriu priminti, kad 2010 gegužę taryba patvirtino šį susitarimą iš karto po jo sudarimo. Čia esmė tokia. E, pirmiausia, eina kalba apie suderinimą su ES teisės aktais, taip pat apie medicinius produktus, ne apie ginklus. AKA yra grinai techninis, techninio pobūdžio sustarimas. Aš noriu paraginti kolegas paskubėti ir raginu šį komitetą, o po to ir visą parlamentą, kuo greičiau pritarti šiam susitarimui. Aš žinau, kad kai kurie kolegos dvėjoja, abejoja dėl AKA susitarimo, nes jie nenori gerinti ES ir Izraelio santykių. Tačiau, jei susipažintumėte ES Izraelio veiksmų planu pagal kaiminystės politiką patvirtintą 2005 metais, tai sužinotumėt, kad sustarimas pradėtas rengtis, rengti prieš šešis metus. Taigi patvirtinę šį susitarimą mes tiesiog užbaigtume pradėtą darbą. Čia neina kalba apie santykius su Izraeliu. Be to, aš manau, kad nepatvirtinus sustarimo nukenčia mūsų pačių farmacinė pramonė, mūsų sveikatos apsaugos sektoriui tenka papildoma našta. Izraelis eksportuoja daug vaistų, ypat generinių vaistų. Ir patvirtinus susitarimą mes sutaupytume lėšų. Aišku, tai priklauso nuo vaistų rūšės ir nuo paskirties šalies, bet manau, kad sutaupytume nuo 100 iki 200 milijonų eurų per metus. Taigi, pakartosiu, manau, kad e, reikia kuo greičiau Europos parlamentui pritarti šiam sustarimui. Ačiū toliau socialdemokratų atstovas. ponas Kadaryt. Ačiū. Džiaugiuosi, kad klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. Noriu užduoti klausimą. Liberalams, kokia tikroji jų pozicija? Koordinatorius mums pranešė, kad jų nuomonė reikėtų atidėti šio klausimo svarstymą. Girdėjau tam tikrų gandų, kad liberalai šį požiūrį pakeitė, nes jų politinės šeimos atstovas, prekybos komisaras padarė tam tikrą spaudimą jiems. Norėčiau paklausti, ar liberalų pozicija yra iš tiesų pasikeitusi. Norėtume išklausyti patį komisarą Degucht, kad jis mums čia tiesiogiai paaiškintų, kodėl jis taip nori skubėti su šiuo susitarimu su Izraeliu. Baronienė Ešton šiuo metu kaip tik bando daryti spaudimą Izraeliui, kad Izraelis sutiktų, grįžtų prie taikos darybų stalo. Taip pat žinome, kad Izraelis nesisako savo naujų gyvenviečių steigimo politikos. Jei neklystų, Lisabono sutartyje sakoma, kad mūsų priekybos politika net neturėtų prieštarauti, turėtų dėrėti su mūsų užsienio politiką, kad neturėtų kirstis su pagarba žmogaus teisėms ir vertybėms. Taigi, norėčiau išgirsti liberalų nuomonę. Ar nereikėtų išklausyti pono Degucht nuomonę? Ar ji atitinka ponios Ešton nuomonę? tokiame sustikime mes galėtume užduoti labai svarbių politinių ir teisinių klausimų. Alde frakcijos atstovė, ponė Šaka. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galime čia tiesiogiai kalbėtis. Nereikia gandų. Liberalams žmogaus teisės yra nepaprastai svarbios. Mes manome, kad ne vienoje šalyje jos neturėtų būti pažeidinėjamos. Tačiau nemanome, kad šis protokolas tiesiogiai su žmogaus teisų problema siejasi. Todėl manome, kad dabar galima būtų jau ir pasiūlyti laiko datas, kaip su šio protokolu galima būtų dirbti. Ačiū, aš pritariu kolegiai. Nemanau, kad reikėtų mūsų komitetą laikyti tarsi šio dokumento įkaitų. teisės akto projektas neturėtų tapti tam pretekstu. Teisingai buvo pastebėta, kad čia techninis susitarimas eina kalba apie medicinos produktus, kurie atneštų ES naudą. Taigi, manau, kad kai tik atsiras praktinė proga, mes turėtume tęsti darbą su šiuo, <clears throat> šiuo protokolu. Ačiū pirmininkė. Na, kaip ir viskas šiame komitete, ši problema yra labai politizuota. Pone Andrikienė teigia, kad šis klaus, klausimas svarstamas jau šešerius metus, bet per tuos šešerius metus daug kas įvyko ir dėl tų priežasčių mes ir nesprendėme šio klausimo. Teisingai kolega pastebėjo, kad dabar sudėtingas metas, ponia Ešton bando atgaivinti taikos dėrybos, todėl mes turėtume palūkėti, kokius rezultatus duos jos pastangos. Yra aiškių ženklų, kad viskas krypsta teigiama linkme, taigi neskubėkime, turėtume uh, palūkėti, pažiūrėti, kaip klostysis santykiai su Izraeliu. Ačiū. Ponas Kaspari. Gerbiami kolegos, nesu tikras, ar viską teisingai supratau, tai, ką sakė kolegos. Na, dėl degukto dalyvavimo ir šio klausimo pristatymo Aš sakyčiau, kad šį klausimą siūlo teikia darbo tvarkiai visa Europos komisija. Jei teisingai susigaudau dėl užsienio politikos, dėl Ashton veiksmų, tai pasakysiu, kad ponia Ashton, kurie atstovauja socialistų politiniai šeimai, ir ji yra atsakinga už nuoseklę ES užsienio politiką. Kaip gali tuomet atsitikti taip, kad socialistai pritarė šiam pasiūlymui. Neseniai Strasbūrė vyko balsavimas dėl Palestinos, palestiniečių klausimų ir Ta pati komisijos vicepirmininkė, vicepirmininkas pateikė kitą klausimą tą pačią temą ir kodėl vienas, vienam klausimui ta pati frakcija pritarė, o kitam nepritarė. Beje, noriu pastebėti, kad ponia Ašton mūsų komiteto posėdėje niekada nėra dalyvavusi. Taigi, reiktų ne tik deguktą pasikviesti, bet ir baronienę Ešton, kad e, diskutuotume, gautume iš jos atsakymus, kodėl šis e, pasiūlymas dėl pritarimo protokolų įteikiamas mūsų komitetui. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Per Lange. Ačiū pirmininkė. Pone Kasparė, ar aš teisingai supratau, kad ir jūs manote, jog nereikia toliau dabar nagrinėti šio dosie. Pirmiausia, reikėtų išklausyti komisaro Degucht ir baronienės Ešton, pasikvietus juos į šį komitetą, kad jie paaiškintų, koks yra mūsų politikos Izraelio atžvilgio nuseklumas. Jeigu taip, jūs sakėte, tai aš tikrai sutinku nes dabar susiklostė tokia padėtis, kai taikos procesas juda labai mažais žingsneliais ir galbūt reikėtų jį paremti ir pasakyti, kad dabar mes nenumatome konkretaus grafiko, vietoj to pasikviečiame abu komisijos narius į šį komitetą, kad jie pakalbėtų apie Izraelio politikos nuoseklumą, mūsų politikos Izraelio atžvilgių nuoseklumą. Aš tiesiog dievinu e, Danielį Kasparį. Šiek tiek juokinga galvoti, kad mes e, giname ar puolame degucht, ar esame už ar prieš baronienę Ešton nebandykime čia paskleisti dūmų uždangos. Reikia galvoti apie E, susitarimo esmę. Taip, galime išklausyti baronienės Ešton ir komisaro Degucht. Ir jeigu jai nepritarsime, tai taip ir pasakysime, nesvarbu, kad esame socialistai, ne, mes čia neginame savo politinės šeimos, mes gilinamės į susitarimo turinį. Ir jeigu nusprendžiame, kad reikia šį dosiją nagrinėti su dviem komisijos nariais, tai taip ir darykime. Pasiekime susitarimą šiame komitete, surenkime klausimus šiuo politiniu klausimu ir tada nuspręskime, ką toliau daryti su tuo dosie, atsižvelgdami į jo esmę. Aš pritariu bentui. Reikia mm, pasirūpinti, kad e, su visais, kad visus komisarus žiūrėtume vienodai. Ar turite konkretų pasiūlymą? Suteiksiu žodį visiems norintiems pasisakyti. Dar yra trys ar keturi nariai, kurie paprašė žodžio. Tačiau aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę e, dėl pono Katadarif pasiūlymo. O tas pasiūlymas buvo prieš E, diskutuojant toliau, išklausyti komisijos nario Degucht ir komisijos narės Ešton. Toks buvo pateiktas pasiūlymas ir dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl šio konkretaus pasiūlymo. Daniel Kaspari. Manau, kad turėtume įsitikinti, kad tinkamai vieni kitus supratome. Kalbame apie užsienio ir saugumo politikos ES nuoseklumą. Ir tą nuoseklumą kvestionuoja ne tik EPP, bet ir jūs, ir, ir socialistai. Socialistai sako, kad reikia šią temą padiskutuoti su komisaru Degucht ir komisare Ashton. E, su jais būtų galima diskutuoti apie daugelį dalykų, bet dabar aš kalbu apie susitarimą su Izraeliu. Komisija pateikė keletą e, pasiūlymų, du pasiūlymus. Vienas yra dėl susitarimo žemės ūkio srityje su Palestina, kitas e, su Izraeliu. Taigi pirmajam mes lik ir pritarėme, bet dėl šios taiga pradėjome ginčytis. Taigi, Taigi, jeigu mes abejojame, abejojame politikos nuoseklumu, neturėtume pasirinkti vieno dosie ir tapti to dosie įkaitais. Manau, kad reikėtų parengti nuomonę dėl susitarimo su Izraeliu, taip pat paprašyti AFET komiteto parengti nuomonę tuo pačiu klausimu ir remdamėsi tais pranešimais diskutuotume toliau. O šiaip aš tikrai pritariu minčiai pasikviesti komisarus Degucht ir Ešton čia ir pakalbėti apie priekybos politikos ir užsienio reikalų politikos nuoseklumą. Nes e, čia juk viskas siejasi ne tik su Izraeliu ir Palestina. Nuoseklumas yra svarbus santykiuose su visomis šalimis. Ačiū galiu tik pritarti, kad reikia kalbėti apie politikos nuoseklumą, bet reikia kalbėti apie pačios politikos nuoseklumą, o ne apie atskirų komisijos narių atsakomybės rytis. Čia mes kalbame apie konkrečią politikos rytį ir manau, kad socialistų pozicija šiame komitete yra nuosekli ir labai svarbi manau, kad reikėtų pasigilinti į tikrą situaciją vietoje. Nereikėtų dabar kalbėti apie vairių frakcijų politinius manevrus ar palankumą vienam ar kitam komisijos nariui. Mes kalbame apie ES poziciją dėl labai jautrios temos labai jautriame pasaulio regione. Kaip sakė kolegos, aš nematau dabar jokio taikos proceso, nemanau, kad tas procesas yra pajudėjęs iš vietos. Mums reikia politinio nuseklumo ir visiškai pritariu tam, kad būtų surenkti klausimai, galbūt netgi su trim komisijos nariais. Noriu priminti, kad komisijos narys Fiulė, kalbėdamas apie pietų kaiminystės politiką, taip pat stebi įvykius tame regione. Taigi gal reikėtų pasikviesti visus tris komisijos narius vicepirmininkę ir kitus e, komisijos narius, kurie nagrinėja šias temas. Reikėtų pasiteirauti tų komisijos narių, kaip jie nori formuoti politiką to regiono atžvilgių. Ačiū. Pirmininkė, man atrodo, kad mes tuoj pasikviesime e, visus, e, ką tik įmanoma. Galvojant apie ponios Kopers e, logiką, manau, kad jos pranešimas neturėjo būti patvirtintas parlamente. Manau, kad mes čia kūrėme dvigubus standartus. Tai buvo pranešimas apie Palestiną ir žuvininkystę. Aš nenoriu dabar paremti vienos ar kitos pusės. Man atrodo, kad mes jau remiame vieną ar kitą pusę ir kai kurios frakcijos remia vienus, kitos kitus. Jeigu mes patvirtinome Palestino žemės ūkio ir žuvininkystės pranešimą, tai turime tvirtinti ir šį. Gali būti, kad tie pranešimai apskritai. Ar tie susitarimai apskritai bus e, atmesti, tačiau reikia apie juos diskutuoti ir, be, ir kuo daugiau žmonių mes įtrauksime, tuo labiau sudrumsime vandenis. Pone Šaka. Žinoma, kas gali prieštarauti e, pasiūlymui pasikviesti tokius puikius e, žmonės ir diskutuoti apie mūsų politiką pasaulyje. Tačiau mes turėtume būti sąžininkai pati su savimi ir atskirti politinę diskusiją nuo techninės diskusijos. Manau, kad mes visi matome tendencijas ir labai svarbu užtikrinant ir savo patikimumą ir nuseklumą nagrinėti šiuos klausimus. Tie klausimai labai delikatus, jautrus, bet pagalvokime ir apie savo poziciją. Dar kartą ponas Kadaryf. Manau, kad turėtume vengti vieno dalyko, kad ir kokia būtų mūsų pozicija. Neturėtume rink, teikti pirmenybės vienai ar kitai šaliai, kitai pusiai. E, čia mes kalbame apie politiškai labai sudėtingus ir delikačius dalykus ir būtų galima teirautis kiekvieno nario, kokia yra jo nuomonė, bet manau, kad to daryti neturėtų, tai būtų gana pavojinga. Uh, Aš bandau šį klausimą nagrinėti iš esmės, gilintis į jo turinį. Nes stebint diskusijas dėl Palestinos valstybės pripažinimo ir matant, kaip JAV daro spaudimą tarptautiniai bendryjei, kad Palestina nebūtų pripažinta, tai matome daug, pamatytume daug paralelinių procesų. E, politinės partijos bando daryti spaudimą to regiono veikėjams, netgi neatsižvelgdamos į Amerikos poziciją. Taigi tas regionas patiria didelį spaudimą. Čia yra svarbus du dalykai - techninis klausimas ir politinis klausimas. Mano nuomonė, turėtume surenkti tinkamą diskusiją su trim komisijos nariais, kad galėtume kaip galima plačiau padiskutuoti ir tik tada paaiškės, kaip reikėtų toliau dirbti su šiuo dosie. E, ši, prie šio klausimo prisideda daugybė lobistų ir aš tikrai dabar nenoriu aiškintis, kas yra kieno pusėje. Reikėtų gilintis į klausimo turinį. Question. Na, kilo procedūrinis klausimas. Tai yra, kaip elgtis toliau. Ponas Kadarif pareiškė, kad prieš toliau diskutuojant šiuo klausimu mes turėtumėm išklausyti tris komisarus. Ar toks buvo jūsų pasiūlymas? Kad e, mes patys galėtumėm suprasti visus su e, šiuo klausimu susijusius aspektus. Taigi reikia priimti sprendimą dėl procedūrinių dalykų. Kas pasisakytų už tokį pasiūlymą? Nereikia balsuoti dėl šio klausimo, nes vis dėlto tai yra su procedūra susijęs dalykas. Ką jūs siūlote konkrečiai, koks yra jūsų pasiūlymas? Mano pasiūlymas yra štai koks - balsuoti arba tada reikia kalbėti apie procedūras, bet už tą dalyką turi būti atsakingi koordinatoriai. Taip sako pirmininkas, dėl procedūrų turi apsispręsti koordinatoriai koordinatorių posėdžio metu. Taigi palikime situacija tokia, kokia yra. Išklausėme konkrečius pasiūlymus dėl tolesnių mūsų darbų. Ir kol kas matome, kad nuomonės įsiskyrė šiuo klausimu. Vieni mano, kad reikia sutikti, o kiti sako, kad to nereikia. Taigi kol kas konkrečiai niekas nepasiūlė atmesti uh, pritarimo e, šiam susitarimui. Prašome. Aš taip pat e, prašyčiau, kad AFET komitetas parengtų savo nuomonę šio klausimu, nes aš norėčiau priimti sprendimą atsižvelgianti tai, ką nusprendė AFET komitetas. Nes, e, man atrodo, politiniai klausimai yra daug svarbesni nei priekybiniai. Pirmininkas AFET komitetas iš esmės laukia mūsų kad mes e, parengtumėm nuomonę, bet, bet kuriuo atveju aš turiu pritarti tam, ką jūs pasakėte. Taigi, gerbiami kolegos, mes e, e, pranešime AFIT komitetui, kad laukiame jų nuomonės ir palauksime taip koordinatorių sprendimo dėl procedūros. Tada aš pristatysiu darbų grafiką, kaip mes ir dirbsime su šiuo nuomonės projektu. Dabar perikime prie šešto darbų atvarkės punkto. Tai yra Europos bendrijos ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų išplėtimas, jas taikant e, dvi šaliai priekybai tekstilės gaminiais. Jau trečią kartą mes aptarinėjame šį klausimą ir e, mes turime aptarti antrąją tarpinę ataskaitą, E, pastarojo posėdžio metu jau šis klausimas buvo aptartas. E, pranešėjas yra Džordžas Sabin Kutas, tad ir jam norėčiau suteikti žodį. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad e, Uzbekistano ambasadorius priėmė sprendimą ne atsižvelgti į mūsų prašymą atvykti į komiteto posėdį. Jis parašė man laišką ir pasakė, kad mm, na, jisai kaip ir pasirengęs dalyvauti posėdėje, bet nenori, kad jam būtų uždavinėjami klausimai. Jis pasakė, kad mm, na, kitaip jis atsiųstų vietoj savęs kitą žmogų. Bet aš tam nepritariau, nes tokiu atveju e, būtų sukurtas toks pavojingas precedentas. Tai yra, kad mes kviečiame vieną asmenį, o vietoj jo sulaukėme kažko kito. Dėl tos priežasties aš paprašiau, kad Uzbekistano ambasadorius pateiktų man e, raštu deklaraciją su visa mm, norima informacija. Taigi deklaracija ir kaip buvo pateikta, todėl mes dabar žinome uh, oficialią Uzbekistano poziciją uh, šiuo klausimu. Taigi dabar ir išklausykime mūsų pranešėją. E, Džordžas Abin Kutas. Prašome, žodis yra suteikimas jums. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. apgailestauju, kad e, neturime galimybės susitikti su e, ambasadoriumi, jau trečią kartą kviečiame į posėdį, bet e, atrodo, kad visiems yra akivaizdu, kad ambasadorius tiesiog nenori su mumis vesti dialogo. Jo deklaracija yra išplatinta jums visiems Ir turiu pasakyti, kad aš pat, pats asmeniškai turėjau galimybę susitikti su Uzbekistano ambasadoriumi. Jis bandė pateikti paaiškinimą, kokia yra susidariusi situacija, e, nes e, Uzbekistanas neprekiauja medvilne žaliavinių medžiagų biržoje. Ir todėl, kad e, ta medvilne prekiaujama e, kasmetinėje Taškento parodoje. Na ir aš paklausiau, gal būtų galima organizuoti kažkokią nepriklausomą audito misiją Uzbekistane. Ir mm, jis pasakė, kad UNICEF yra parengęs atitinkamą ataskaitą ir UNICEF yra vienintelė tarptautinė organizacija veikianti Uzbe Uzbekistane. Na, mm, tai yra sveikintinas dalykas, bet e, nematu, nemanau, kad e, ši e, organizacija gali veikti kaip stebėsenos struktūra. Be to, aš mm, dalyvavau sustikime, kurį organizavo AFET komitetas. Ten dalyvavo UNICEF atstovai ir pasisakė dėl Uzbekistano. Jie pareiškia, kad na, matome teigiamų pokyčių šioje šalyje, bet vis dar daug ką reikia padaryti, kalbant apie priverstinį vaikų darbą. Taigi tokia yra UNICEF pozicija. E, be to, visai neseniai sulaukiau AFET komiteto nuomonės dėl tos tarpinės ataskaitos. Ir matau, kad e, dauguma AFET komitete balsavo už tarpinę ataskaitą. Na ir aš asmeniškai manau, kad e, jeigu mes norime surasti sprendimą, mums reikia mm, žengti žingsnį pirmin. Taigi, mm, puiku būtų išklausyti komisijos e, poziciją, nežinau, kad buvo uh, E, organizuotas komisijos sustikimas su ambasadoriumi. Bet e, kaip e, matote, bent jau šiam momentui dialogas su Uzbekistano ambasadoriumi yra neįmanomas. Komisija atstovauja Filip Kuson, taigi dabar ir norėčiau jam suteikti žodį. Dėkoju pirmininkė. Greičiausiai prisimnate, kad pereitą kartą šis klausimas buvo aptariamas rūpjūčio mėnesį ir pasakėme, kad 7 rugsėjo komisija susitiks su Uzbekistano ambasatoriumi. Ir na, visa tai buvo daroma sustiprinti diplomatinius ryšius su Uzbekistanu. Sustikimo metu mes konkrečiai kalbėjome apie du aspektus. Visų pirma, mes pareiškėme ambasadoriui, kad mm, privalo jis vesti dialogą su e, šiuo komitetu dėl priverstinio vaikų darbo. Galiausiai mes e, pareikalavome, kad e, Uzbekistanas pritartų tarptautiniai darbo organizacijos misijai. Uzbekistano ambasadorius pasakė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su kitomis ES institucijomis dėl privestinio vaikų darbo. Ir labai gaila, kad susitikimo su ambasadoriumi dar nebūta. Kai dėl tarptautinės darbo organizacijos misijos, tai mes aiškiai pasakėme Uzbekistanui, kad tokia misija yra labai svarbi. Suprantu, kad e, Uzbekistano ambasadorius perdavė šią žinę savo valdžios atstovams ir dabar apie tai yra galvojama. E, Pereitą e, rūpjūtį Uzbekistanas pateikė tarptautiniai darbo organizacijai informaciją, kaip yra įgyvendinama tarptautinė darbo konvencija ir kaip yra laikomasi ten nustatytų taisyklių dėl vaikų darbo. Be to yra e, sakoma, kad bus parengtas veiksmų planas siekiant užtikrinti, kad e, TDO konvencijos yra tinkamai įgyvendinamos. E, būtina bendradarbiauti su UNICEF. Mm, tačiau dėja, e, Uzbekistanas e, net itin aktyviai bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. UNICEF dabar e, stebi, kokia yra e, situacija, ar yra naudojamas priverstinis vaikų darbas e, surenkant medvilnės derlių. Tuo pat metu komisija aktyviai stebi taip, kaip bus surenkamas šių metų derlius E, padedant naujai atstovybei, kurią mes įsteigėme šioje šalyje, taip pat padedant ir kitų šalių ambasadoms. Matome, kad situacija kaip ir pagerėjo, bet vis dėlto reikėtų susilaikyti nuo pozicijos, e, kol mes sužinosim iš tiesų, kai kokia situacija bus po dėliaus nurinkimo. Taigi mes turime pritarti e, tam, ką jūs sakote, kad TDO E, misija bus labai svarbi, siekiant užtikrinti, kad situacija keičiasi Uzbekistane į gerąją pusę. Mes e, dėsime visas pastangas, kad Uzbekistano valdžia pritartų TDO misijos organizavimui. Jeigu TDO manys esant vert, e, verta, mes esame pasirengę nusiųsti savo komandą į Taškentą, aptarti visus šios klausimus jau spalio pabaigoje. Manau, kad tiek Europos parlamentas, tiek komisija turi turėti laiko įvertinti susidariusią situaciją ir e, leisti skirti pakankamai laiko Uzbekistano valdžios institucijoms imtis veiksmų. E, reikia spręsti pagrindinės priežastis, kodėl E, egzistuoja tas privertinis darbas, kodėl e, vaikai, tarkim, yra priversti rinkti medvilnės derlių. Galbūt tai yra dėl to, kad trūksta technologijų. Taigi stebime situaciją ir pateiksime ataskaitą apie situaciją. Uh, uh, Ačiū, tai naudinga informacija. Dabar socialdemokratų atstovė. Ačiū. AFET žinia Uzbekistano vyriausybė yra pakankamai kategoriška. Mes nebenorime girdėti vien tik deklaracijų. Mums reikia konkrečių veiksmų. Tarptautinės darbo organizacijos misija ir jos išvados yra būtinos prieš sudarant bet kokį sustarimą arba pratesiant sustarimą. Mums reikia aiškių rezultatų, kurie rodytų, jog keičiasi padėtis susijusi su vaikų darbu. Vaikų darbas tai tarsi lakmuso papirėlis, kuris parodys, ar mes sugebėme laikyti savo vertybių. Kol negausime konkrečių įrodymų, kad situacija gerėja iš Uzbekų vyriausybės, neturėtume sudaryti sustarimo. Gūja atstovas. Ačiū. Labai gaila, kad nėra jų atstovo iš ambasados, pavyzdžiui. Tai parodo uzbekų požiūrį. TDO konvencijų ratifikavimas dar nieko nereiškia. Viena yra ratifikuoti, ratifikuoti kita yra pakeisti tikrąją padėtį. Dokumentuose teigiama, kad šiuo metu visose žemės ūkio sektoriuose dirba tik tai e, žemdirbėjai, ūkininkai, tačiau realybė yra visiškai kita. Pati valstybė nustato tam tikras kvotas. Tam tikras kvotas, kurias e, netgi vaikus apima. Gauname pranešimų iš, Uzbe, už, iš Uzbekistano, kad prievarta e, verčiami dirbti vaikai Tarkime, galiu pacituoti studento laišką atsiųstą radio stočiai, kur prašoma pagalbos, nes e, dirba vergiškomis sąlygomis, turi pradėti ketvirtą ryto, turi surinkti 400 kg medvilnės, kasdieną nėra, nėra nustatyta darbo valandų. Toks mokinio laiškas. Ir toliau mokytojo atsakymas pusę šešių vaikai keliasi savo norų, septintą valandą eina dirbti, dešimtą valandą baigia dirbti. E, ir tai tarsi gynyba, bandymas apginti tokią situaciją, kokia yra. Ir tas prievartinis darbas Uzbekistane vyksta netgi darbai. E, dabar vaikai yra verčiami dirbti ir mes neturėtume sudaryti sustarimo, kol padėtis nėra pasikeitusi. Kasparai. Mūsų kolegos iš AFET komiteto penktame ir aštuntame paragrafuose nurodo poziciją, kad Uzbekistane padėtis turėtų keistis. Tai neįvyks per vieną dieną, tačiau turime daryti spaudimą Uzbekistano vyriausybei. Man atrodo, jie jau yra gavę pakankamai iškių signalų, kas turėtų pasikeisti. Ir e, aš siūlyčiau AFET pastebėjimus įtraukti į mūsų rezoliuciją. Tikiuosi, kad e, tam bus pritarta. Ačiū mūsų komiteto praeitame posėdėje. Aš pritariau tam, kad atvyktų Uzbekistano ambasadorius būtų visiškai sąžininga išklausyti ir jį, tačiau jis nusprendė netvykti čia ir pateikė raštišką dokumentą. Pirmo dokumento pabaigoje, pirmo puslapio pabaigoje sakoma, kad pagal teisės aktus nuo 16 metų tik tai galima įdarbinti darbuotojus. Akivaizdu, kad ši nuostata yra pažeidžiama. Ir būtų įdomu išgirsti, kodėl tie, kurie pažeidžia tą teisės aktų nuostatą, neatsiduria teisme. Deja, ambasadorius neatvyko ir mūsų kantrybė jau baigė išsekti. Ir Dabar yra derliaus metas, jeigu nesuskupsime, dabar teks laukti iki kitų metų. Ir kantrybė jau senka, elgiamės tolerantiškai, stengiamės, kuo galėdami padėti. Tačiau dabar jau prieita riba. Manau, kad su mumis elgiamasi tiesiog nepagarbiai. Ačiū kolegos už jūsų nuomonę apie mano pranešimą. Aš atsakysiu dabar ponui Kaspari. Aš nusiteikęs atsižvelgti į AFET nuomonę, tačiau neužmirškite, kad pakeitimų terminas yra penktadienis. Taigi, laisvai galite pateikti man bet kokius pakeitimus, aptarsime, rasime kompromisą. Manau, kad mūsų komiteto tikslas parengti stiprų suderintą pranešimą. Aš jau praeitą kartą sakiau, kad aš linkęs pasiūlyti paskatas, o ne, o ne bausmes kažkokias. Bet kartais, kai dialogas užstringa, tenka griebtis ir nuobaudų. pirmininkas. Man atrodo, kad šiam pranešimui pritariama, taip pat ir komisija pritarė. Pakeitimus galite pateikti iki spalio 14 dienos pietų. Dėl pranešimo balsuosime spalio 22 dieną. Lapkričio 22 dieną. Atsiprašau. Toliau kitas klausimas. Bendroji muitų tarifų lengvatų sistema. Pranešėjas ponas Fielner pateikė darbo dokumentą. Jūs jį turite. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, nes aptarsime šį dokumentą. diskutuosime apie šį darbinį dokumentą. Ačiū pirmininkė. Aš nenorėčiau viso dokumento smulkiai nagrinėti, nes nebejoju, kad kolegos pastarasis dvi dienas gilinosi į šį dokumentą ir Neverta jums manęs dar sik klausyti apie tai. Aš, vietoj to aš trumpai paminėsiu štai ką. Aš pasiūlymą bandžiau suskaldyti į tam tikrus blokus. Pagal tai, pagal temas, dėl kurių mums reikia apsispręsti. Ir įvertinti komisijos pasiūlymą ar jis geras ir ką reikėtų keisti. Aš paminėsiu tuos atskirus blokus, o po to kolegos galėtų pasakyti savo nuomonę konkrečiai apie atskirus klausimus. Ir aš po to apie tai pagalvosiu. Taigi darbinis dokumentas yra diskusijų pagrindas. Pirmasis blokas, tai taikymas skirtingoms valstybėms. Galėtume žvilgtelėti į žemėlapį, matytume, kurioms šalims taikomas dokumentas, kuriams ne. Bet reikėtų sistemiškai pasižiūrėti. Pagal pasiūlymą, e, kaip slengstis įmamas toksai rodiklis pasaulio banko. E, nustatytos šalis, kur asmenys gauna vidutinės pajamas. Ir turėtume apsispręsti, ar šitas kriterijus tinkamas. Toliau taikymas produktams antrasis blokas komisija nesiūlo keisti taikymo produktams arba produktų grupės, o mes galėtume tai pakeisti, nes pagal komisijos pasiūlymą nemažai šalių nepapuola į reglamentą. Mes galėtume pasvarstyti apie jautrius ir nejautrius produktus. Toliau gradavimas. Tai siejasi su GSP plus sistema. Komisija nusprendė pakeisti ribinės vertės gradavimo, mm, tarkim, kriterijus. Komisija taip tarsi reaguoja į tikrąją padėtį, ypač į tai, kad tam tikroms šalims nuostatos netaikomos. Mes turėtume pasvarstyti, ar komisijos požiūris teisingas. Toliau ketvirtas blokas GSP plus sistema. Pagal komisijos įvertinimą būtų dvi naujos valstybės, kurios galėtų taikyti GSP plus sistemą. Politiniu požiūriu mes turėtume pasistengti, kad GSP plus sistema būtų patraukli. Paprastai tariant, GSP e, sistemą taikome todėl, kad norime maloniai elgtis tam tikrų valstybių atžvilgių. O GSP plus tai turėtų būti sistema, kuri turėtų duoti mums naudos. Valstybės, kurios atitinka tuos standartus ir ratifikuoja tam tikras konvencijas, turėtų susilaukti dar daugiau lengvatų prekyboje su ES. Taigi, GSP plus sistema turėtų būti dar palankesnė. Komisija taip ir, taip ir pasielgė. GSP plus yra palankesnė nei GSP, tai yra bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, bet turėtume pasvarstyti, ar ji pakankamai palanki, ar tai pakankama paskata toms valstybėms paskata laikyti žmogaus teisų, vertybių ir taip toliau. Kad nebūtų taip, jog niekas nesusidomės GSP plus sistema. Aš asmeniškai nenorėčiau keisti sąrašą pagal 27 konvenciją. sunku būtų apsibriežti, kurios JT konvencijos ar 27 ar 30 yra pačios svarbiausios. Nenorėčiau kaitalioti to sąrašo. Iš to sąrašo net ir mano paties valstybė Švedija nėra ratifikavusi vienos konvencijos. Taigi, to sąrašo aš nekeičiau, geriau koncentruotis E, svarstyti, ar GSP plus sistema yra pakankamai patraukli. Praleisiu penktą punktą, toliau šeštas punktas - garantijos, saugikliai. Mums reikia veiksmingų saugiklių ir komisija juos sustiprino, bet ar to mūsų nuomonė pakanka? o gal pasielgta per griežtai. Kokia mūsų nuomonė? Praleisiu septintą punktą apie komitologijos procedūrą ir paskutinis blokas tai reglamento galiojimo trukmė. Komisija siūlo neriboti galiojimo Aš asmeniškai manyčiau, kad tas neribotas galiojimas, bent jau parlamento nuomonė, nėra geras dalykas. Nes kartais tenka dokumentą keisti, peržiūrėti. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl galiojimo. Dabar pakartosiu. Valstybė apimtis, produkto apimtis, gradavimas, GSP pliusas, garantijos ir galiojimas. Štai dėl šių blokų, dėl šių atskirų temų norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kolegos. Jūsų. Ačiū. Darbiniai dokumentai gali būti labai naudinga priemonė, kuria remiantis galima pradėti diskutuoti. Dabar suteiksiu žodį Robertui Sterdį iš ECR frakcijos. Ačiū pirmininkė. Kaip ir galima tikėtis, pritariu beveik viskam, ką pasakė Kristoferis. Taip pat e, tam tikrą prasme norėčiau pagirti ir komisiją, kadangi, kaip sakė Kristoferis, tikrai nelengva priimti sprendimą, kas įeina, kuri šalis įeina į tą sistemą, kuri ne. Mes galime galbūt nepritarti kai kuriems e, sprendimams. Norėtume galbūt išbraukti porą šalių, kurios liko sistemoje ir sugražinti porą šalių, kurios nepatenka į sistemą. Tačiau jeigu pradėsime gilintis į tokias detalės, niekada neprimsime sprendimų. Dėl gradavimo formulės. ji, manau, yra naudinga tokiom šalims kaip JAF ir Šveicarija. Taigi man šiokį tokį susirūpinimą kelia gradavimas. Taip pat e, yra sakoma, kad e, vidutinės pajamas gaunančios šalis dalyvavusios GSP yra konkurencingos. Taip pat kalbama apie tas šalis, kurių poreikiai didžiausi. Manau, kad toks skirstimas netinkamas. Aš norėčiau pateikti klausimą. Aš iš, nuo pat mano išrinkimo į parlamentą dirbu priekybos komitete ir manau, kad priekyba yra geresnis dalykas nei pagalba ir dėl to aš esu tvirtas e, bendrųjų preferencijų sistemos šalininkas. Taip pat manau, kad priekybą galima pasitelkti siekiant vystimosi. Taigi norėčiau paprašyti komisijos e, man paaiškinti štai ką. Klausimas paprastas. Jeigu pažiūrėtume į vystomąją pagalbą ir paprastą finansinę pagalbą, taip pat jeigu pažiūrėtume į priekybą ir tas galimybės, kurias suteikia mūsų komitetas besivystančiam šalims, kas yra tikrieji naudos gavėjai? Manau, kad jeigu šalims tiesiog skiriami pinigai, tai jos niekada neišbrenda iš skurdo, bet jeigu yra teikiama parama priekybai, tada e, šalis tikrai gali atsikratyti skurdo. Ir manau, kad tai suteikia šalims galimybę pačioms priimti sprendimus ir eiti pirmin. Taigi man visada kyla klausimų, kai komisija skiria lėšų. Aš manau, kad kai skiriamos lėšos, komisija tik teoriškai žino, kur jos yra naudojamos. Praktiškai jų tų lėšų atsiekti neįmanoma. Aš e, suprantu, kad reikia reformuoti sistemą ir, kaip Kristoferis sakė, visada galime abejoti tuo, kurios šalis turi dalyvauti sistemoje, kurios ne. Uh, Taigi tiek norėjau pasakyti, e, remiu, pritariu Kristoferio pranešimui, pateiksiu keletą pakeitimų, tačiau mūsų frakcija iš esmės pritarė pranešimui. Dabar Bertlangė, socialistų frakcija. Ačiū. Šiuo klausimu aš pritariu Robertui Sterdi. Prekyba gali skatinti vystimasi. Ir būtent taip mes ir turėtume tuo remdamėsi turėtume kurti savo sistemas. Kalbant apie kriterijus, dėl to, kas turi patekti į sistemą, manau, kad kriterijus reikėtų sugriežtinti, nes yra šalių, kurios yra smarkiai pasistumėjusios pirmin ir galbūt joms reikėtų teikti mažiau lengvatų. Taigi mes turėtume uh, labai atidžiai panagrinėti kriterijus, pagal kuriuos mm, šalis yra įtraukiamos į bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą ir į GSP. Taip, tikrai reikia reikalauti, kad valstybės gerintų standartus, e, pasiektų tam tikrus tikslus, bet mes turėtume tobulinti savo stebėsenos ir kontrolės procesus. Vienu metu Šri Lanka prarado savo statusą GSP plus sistemoje, e, tam prireikė labai ilgos procedūros. Aš manau, kad reikėtų tobulinti stebėsenos sistemą ir galvoti, kaip parlamentas galėtų svariau prie to prisidėti. Ir dabar perėsiu prie trečios savo pastabos dėl saugiklių. Susitarime su Pietų Koreja mes daug kalbėjome apie saugiklius. Siekėme aptarti galimybę geriau stebėti situaciją. Manau, kad taip pat turi būti ir GSP plus sistemoje. Europos parlamentas turėtų glaudžiau bendradarbiauti su komisija, kad būtų veiksmingai taikomi saugikliai. Ačiū. Pana Žado, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie tų kolegų, kurie sveikino Kristoferį Fielnerį parengus šį pranešimą. Buvo išsakyta šiek tiek kritikos, buvo kalbama apie sunkumus sudarant šalių sąrašus ir rengiant kriterijus. Aš norėčiau pateikti dvi pastabas, kurias skiriu Europos komisijai. Matome, kad e, GSP plus sistemoje gali, į GSP plus sistemą gali būti įtrauktas Paki, Palis, Pakistanas. Ir norėčiau paklausti, ar komisija vertindama ar Pakistanas ar kitos šalis e, atitinka kriterijus, atsižvelgs tik į tai, ar šalis yra ratifikavusi tam tikras konvencijas, ar vis dėlto bus bandoma pažvelgti į Pakistano tikrą, realią situaciją. Pavyzdžiui, Pakistano pasirengimą kovoti su terorizmu. Toks pasirengimas egzistuoja teoriškai, tačiau jį dar Pakistanas turėtų įrodyti. Uh, Kitas klausimas. Jeigu šalyje taikoma tam tikra smerktina praktika, tada galima panaikinti tam tikras lengvatas arba taikyti eksporto mokesčius tam tikriems produktams. Mes žinome, kad kartais eksporto mokesčiai padeda apsaugoti gamtinius išteklius arba apsaugoti naujas e, pramonės šakas. PPO nedraudžia taikyti tokių eksporto mokesčių. Todėl man kyla klausimas, kodėl komisija mano, kad tokia praktika būtų nesažininga, juk ji gali padėti pasiekti vystimosi e, tikslų, ar mes vis dėlto bandome saugoti Europos pramonę, užuot skatinę vystimasi kitur. Ačiū, ponas Merfi. Aš manau, kad mūsų anksčiau nagrinėta tema apie, dėl Uzbekistano rodo, kad reikia nepriklausomų faktų tikrinimo. Kitas dalykas, čia svarbiausias klausimas yra kriterijai. Turime suprasti, kad kriterijų keitimas uh, E, gali turėti didelį poveikį darbuotojams tose šalise, kurios nebeįtraukiamos į GSP sistemą, perina prie GSP plus sistemą. Kiek suprantu, Ekvadoras neteks GSP plus statuso pagal sulomus kriterijus. Ekvadore e, gėlių pramonėje dirba 350 tūkstančių žmonių, 80 procentų jų yra moteris. Taigi E, jeigu bus panaikintas GSP plus statusas, tai Ekvadoro darbuotojai patirs didžiulį poveikį, taip pat nukentės ir kitos Pietų Amerikos šalis. Dabar suteiksiu žodį komisijos atsoms. Dar prieš tai žodis pranešėjams. Aš norėjau taip pat pateikti klausimą komisijai iš tikrųjų du klausimus. Pirmiausia, dėl šalių iš, išbraukimo iš sistemos. Komisija pati, pakeitė tam tikras slengstinės ribas. Ir komisija teigia, kad taip atsitiko todėl, kad daug šalių buvo išbrauktos iš sistemos ir kad liktų tas pats bendras lygis, tai e, reikėjo keisti tam tikras lenksnės ribas. Tačiau šalia to sektoriai arba produktų grupės taip pat yra susiaurintos. Man tai atrodo visiškai pagrista. Viskas yra tiksliau kalbama, pavyzdžiui, apie visą tekstilės sektorių arba apie atskirą, tarkim, patalinės sektorių, kurį siekiama padaryti konkurencingesnį. Tai man visą tai suprantama. Sektorių patikslinimas, susiaurinas, susiaurinimas, ar tai prisidės prie geresnio šalių suskirstimo? Taip pat norėčiau paklausti, susiaurinus kategorijas, kurie produktai visų pirma būtų išbraukti iš sistemos. Taigi, norima susiaurinti produktų grupės, padaryti jas tikslingesnės ir norėčiau paklausti, kurie produktai visų pirma būtų išbraukti iš sistemos. Robertas taip pat pateikė labai teisingą pastabą, kalbėdamas apie pagalbą. Galima turėti puikių minčių, e, teikti paramą, tačiau nu, nuvykus į šalį, kuri gauna paramą, pavyzdžiui, pamatysime, kad ten važinėja labai daug e, Land Roverių ar Range Roverių. Taigi kyla klausimų, kur nukeliauja parama. O čia mes jau kalbame apie priekybos lengvatas ir norėčiau paklausti, ar žinome, kurios šalis išloš dėl to, kad kai kurios šalis bus išbrauktos. Tarkime, išbrauksime Ekvadorą. Ar tai būtinai reiškia, kad GSP sistemoje atsiras kita naudos gavėja, kad pasin, kita šalis pasinaudos priekybos lengvatomis ir eksportuos į mūsų šalis. Ar, pavyzdžiui, dėl to, kad Ekvadoras išbrauktas, naudos turės JAV, tarkime, konkuruos gėlių sektoriuje. Galbūt JAV padidins savo eksportą į Europą. Jeigu išbrauksime porą kitų gėlės eksportuojančių šalių. Taigi, manau, kad komisija turbūt atliko tam tikrus skaičiavimus ir norėčiau išgirsti, ar tų lengvatų, antomis lengvatomis nepasinaudos sistemoje nesančios šalis, ar tos lengvatos vis dėlto atiteks sistemoje likusiams šalims. Ir dar vienas klausimas, pats trumpiausias. GSP plus sistema komisija visada apie tai kalba ir ponas Žado dabar man priminė, kad uh, bus įtrauktos dvi šalis kaip potencialios GSP plus narės, tai yra Pakistanas ir Filipinai. Aš manau, kad praktiškai visos GSP narės e, nori ratifikuoti visas 27 jungtinių tautų konvencijas. Ir norėčiau dabar paklausti, kurios šalis galėtų ratifikuoti dar vieną ar dvi konvencijas, šiek tiek geriau jas įgyvendinti ir atsidurti kandidačių sąrašo viršuje. Jūs minėjote dvi šalis, bet aš manau, kad mes galėtume sukurti tokią sistemą, kuri būtų tokia patraukli, kad penkios ar šešios šalis norėtų patekti į ją. Taigi norėčiau paklausti, kurios šalis yra atsidūrusios ant ribos ir truputį padirbėjusios galėtų atsidurti GSP plus sistemoje. Ačiū. Prieš suteikiant žodį komisijai pats norėčiau pasakyti keletą pastabų, nes šis klausimas man asmeniškai labai įdomus. Visų pirma, kalbant apie priekybą, tai Aišku, visų pirma, turime ginti ES e, ekonominius interesus, pramonės vartotojų interesus. Na, aišku, reikia atsižvelgti į trečiųjų šalių interesus, tačiau e, visų pirma, prioritetas yra teikiamas ES interesams. Toliau, viena šalės e, prekybos lengvatos, ką jos reiškia. Tai reiškia, kad kai kurios šalės gali importuoti, eksportuoti savo produkciją į ES ir produkcijai bus taikomos muitinių tarifų lengvatos. Mm, ir tokiu atveju trečiųjų šalių mm, produktai pre, konkuruos su mūsų e, gamintojų produkcija. Trečias dalykas. Tokios uh, viena šalis priekybos lengvatos e, prieštarauja MFN taisyklėms. Tai yra, kad mes neturėtumėm suteikti kažkokių lengvatų, nes visa tai žaidžia e, vienodą elgesį su trečiosiamis šalimis. Aišku, pagal PPO taisyklės e, yra numatyta išimčių, pavyzdžiui, sudarant tas dvišalės priekybos lengvatų sutartis. Bet jo, tos sutartis turėtų būti sudaromos išimtinėmis sąlygomis. Galiausiai. Jeigu jau mes suteiksime tas vienašalės prekybos lengvatas, turėtumėm prašyti kažko už tai. Tai yra numatyti tam tikras e, sąlygas, kurios e, turėtų būti esminis dalykas, e, suteikiant tas vienašalės prekybos lengvatas. GSP schema yra labai dosni, kurią siūlo ES besivystančiam pasauliui. Todėl iš principo galėčiau sutikti su tuo, ką sako komisija, kad reikėtų sumažinti šalių įtrauktų į e, GSP schemą skaičių, e, orientuoti mūsų paramą į tas šalis, kurioms e, iš tiesų daugiausiai reikia paramos, tai yra pačioms skurdžiausiams šalims. Taip pat e, pritarčiau ir tam, kad e, reikia numatyti sąlygas, aiškias sąlygas. Tačiau kyla klausimas, galbūt galėtume būti ambicingesni nei siūlo komisija. Pavyzdžiui, Jeigu kalbant apie vienašalės priekybos lengvatas su šalimi, kurios yra suteikiamos šalims, kuriuose yra, tarkim, vis dar vykdoma mirties bausmė, ar tokioms šalims būtų galima suteikti tas priekybos lengvatas? O Ką Jūs manote apie e, šalis, kurios nėra pasirašiusios brandolinio ginklo neplatinimo sutarties? Ar joms e, būtų galima atsisakyti suteikti e, priekybos lengvatų? Taigi tokie yra klausimai, kuriuos norėčiau iškelti ir norėčiau sulaukti juos atsakymo. Taigi šie klausimai skirti komisijai. Komisija, jums užduota labai daug klausimų, tad prašome, jums ir suteikiama žodis. Francisko Perės, prašome. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų solidarumą, nes žinote, kad komisijai teko labai sudėtinga užduotis, mums sunku buvo parengti subalansuotą pasiūlymą ir galbūt negalėsiu šiandien atsakyti visus jūsų kilusius klausimus bet e, būtent dėl tos priežasties aš noriu Jums e, pristatyti e, tai, kad nuolatos mes reguliariai pateikėme atsakymus į dažniausiai išduodamus klausimus. Jeigu turite kažkokių konkrečių klausimų, prašome su mumis susisiekti. Dabar pereikime prie pačių klausimų pradėkime nuo Pono Merfio klausimo. Jūs atrodo teiktumėte, kad priekyba bei valstybės parama vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Tačiau komisijos nuomonė, e, priekybos lengvatos iš tiesų e, pagerins e, skurdžių šalių galimybės eksportuoti. O jeigu mes perintur, per orientuosime mūsų teikiamą pagalbą ir, pavyzdžiui, padėsime toms šalims e, eliminuoti tam tikras priekybos kliūtis, tai būtų iš tiesų idealu. Ir šiuo atveju norėčiau pabrėžti, kad šiuo metu komisija e, dabar yra e, dirba su investicijų ir priekybos komunikatą, kur ir bus kalbama apie e, jūsų minėtas sąsajas. Tai yra, kaip mes galime numatyti priekybos lengvatas ir tuo pat metu teikti valstybės paramą siekiant maksimalaus rezultato. Toliau buvo visa eilė klausimų dėl kriterijų. kuriuos siūlo komisija, siekiant atskirti e, šalis, kurioms iš tiesų reikia priekybos lengvatų ir kurioms nelabai. Turėčiau jūs perspėti, kad e, visų pirma mes turime užtikrinti, kad kriterijai yra patikimi, objektyvūs ir priimtini tarptautiniu mastu. E, ponas pirmininkė, jūs suprantate, kad na, mm, mes turime vadovautis PPO taisyklėmis. Ir dėl tos priežasties mes e, įsigilinome į įvairius e, scenarius, tačiau kai kurie siūlomi rodikliai nebuvo pakankamai išsamus, neapėmė visos e, mums reikalingos informacijos. Bet jeigu jūs norite dar mm, aptarti šį klausimą, tai prašau atsižvelgti visą tai. Toliau e, daug klausimų buvo susijęs su stebėsina ir GSP e, plus schema. Na, pateikdami e, šį reglamento pasiūlymą, mes atsižvelgėme į tai, kaip Šrilankai, Šrilanka dalyvavo GSP schemoje. Jūs esate teisūs, kad buvo susida, susidurta su problemomis, kurios turi būti išspręstos įvairiais lygmenimis. Visų pirma, E, kai kurios problemos turi būti sprendžiamos e, prieš leidžiant e, šalį prisijungti prie GSP schemos. Na, kai kuriuos kriterijus buvo sunku įgyvendinti, dabar jie geriau apibriežti reglamente. Toliau buvo kitas dalykas. Tai yra, kad šalis galėjo na, ratifikuoti konvenciją, bet e, buvo neaišku, kaip stebėti, ar ta konvencija yra tinkamai įgyvendinta. Toliau dėl tos priežasties mes numatėme reglamente tokią sąlygą, kad jeigu, pavyzdžiui, šalis trukdo mums atlikti stebėseną, kaip e, ta konvencija yra gyvendinama, tai ji netenka e, GSP schemos narės statusą, statuso. Toliau yra numatyta reglamente dar viena sąlyga, kad jeigu konvencija taip pat tinkamai nėra įgyvendinta, tada e, GP, GSP e, schemos narystės statusas taip pat yra e, naikinamas. Stebėsenos mechanizmas taip pat yra sustiprintas E, Europos parlamentui ir tarybai kas du metus mes e, pateiksime informaciją apie situaciją šalyse ir tikiuosi, kad e, mes galėsime pasiremti informaciją ne tik, kuri yra surinkta stebėsinos procedūrų metu, bet ir iš kitų šaltinių. Taigi naudosime informaciją iš visų padimų šaltinių. Taip pat visa tai yra užfiksuota ir reglamente, kokie stebėsinos mechanizmai bus naudojami. Pereikime prie poveikio sektoriams klausimo. Mes e, dabar jau skirtingai e, perskirstame produktus į kategorijas detaliau. Dabar jūs klausėte, ar dėl to e, tas gradacijos mechanizmas bus pritaikytas dažniau. Na, negaliu pasakyti, nes viskas priklauso nuo e, importų iš skirtingų šalių. E, atsižvelgiant į surinktą informaciją, mes žinome, kad m, mm, bus viena šalis, kuri bus įtraukta į sąrašą, tai yra e, Vietnamas, e, ir tai palies visą eilę odos produktų. Toliau Ekvadoras buvo paminėtas. Kaip e, šiandien Ekvadoras yra GSP schemos e, dalyvis, tačiau e, kadangi ši šalis dabar gali būti priskirta UMIK šalių grupiai, tad Todėl jeigu trijų metų laikotarpiu Ekvadoras išliks e, šių šalių kategorijoje, tada mes nuspręsime, kad e, jam prekybos lengvatų skirti nereikia. Kodėl kalbu apie tris e, metus? Todėl, kad per vieną dieną vienos šalies negalime išbraukti iš šios schemos. Tiesiog mes stebėsime šalį ilgą laikotarpį ir žiūrėsime, kas joje atsitiks. Dabar ar išbraukus kai kurias šalis į sąrašo, skurdžiausios šalis e, turės didesnę naudą. Esame patlikę poveikio įvertinimą ir galima patvirtinti, kad taip, kad LDC šalis ir kitos šalis iš tiesų turės daugiau galimybių eksportuoti į ES. Na, aišku, e, bendroje vidaus rinkoje galioja konkurencijos taisyklė, todėl tai nereiškia, kad kai kurios šalis galėtų turėti iš viso to naudos. Pavyzdžiui, negaliu atmesti, kad JAV galėtų turėti iš to visos naudos, bet koks yra mūsų tikslas? Mes turime užtikrinti didesnę galimybę eksportuoti skurdžiausiams šalims ES ir toks yra mūsų pagrindinis tikslas. Na, dabar nesigilinsiu techninės detalės pateiktas poveikio analizėje. Bet, tarkime, šalis, kurios nedalyvauja schemoje ir kurios dalyvauja schemoje. Ir jeigu pažvilgsime į jų eksportą, tai mm, matysite, kad daugiau eksporto galimybių suteikiama toms mm, GSP schemos dalims, šalims. Toliau dėl sąlygų. E, turime pripažinti, kad mes vadovavomės PPO taisyklėmis. E, jūs taip pat greičiausiai žinote, kad e, mes mūsų atžvilgiu buvo priimtas neigiamas sprendimas PPO arbitraže. Tai buvo e, byla, kurią prieš ES iškėlė Indija. Sąlygos yra labai jautrus klausimas, nes pagal PPO taisyklės mes galima diferencijuoti e, šalis, tačiau atsižvelgiant į naudos gavėjų interesus. Taigi tiek būtų informacijos. Dar kartą noriu pasakyti, kad kreipkitės į mus, jeigu turite kažkokių klausimų, turite pasiūlymų, tada iš tiesų mes norėtumėm jūsų laukti. Ačiū. Very... Dabar suteiksime baigiamį žodį ponui Fielner. Ačiū. Šiek tiek nerimauju nes e, dauguma kolegų sako, kad e, dirbu teisingai, nu, teis, a, e, teisu, teisingų kelių ir nesu prie to pripratęs. Bet gal iš tikrųjų viskas eina teisinga linkme. Ir dabar norėčiau sureaguoti į tai, ką jūs pirmininkės sakė, pirmininkas sakė, jūs sakėte, kad e, prekybos politika tai turėtų būti priemonė mūsų interesams apginti. Tačiau savo interesus mes galime skirtingai matyti ir skirtingai pritaikyti mūsų prekybos politiką. Tačiau šiuo konkrečiu atveju aš norėčiau paprieštrauti. GSP neturėtų būti naudojama mūsų politinių interesų apsaugai. Atvirkščiai, GSP sistema turėtų būti skirta tik tai besivystančioms šalims padėti prekybos pagalba, padėti nes jeigu dėl šio principo nesusitarsime, e, tai tuomet tektų renkti visai kitą nuomonę ir joje aiškintis, ką galime laimėti, ką, kokios naudos gauti, bet pirmiausia, turime susitarti, ar norime padėti besivystančiam šalims. Ir ar tai turėtų būti vienašalės nuolaidos? Manau, kad taip. Nenorėčiau nieko reikalauti iš tų valstybių mainais už GSP, nes tai yra skurdžia šalis. Bet GSP plus tai visai kit, kitas reikalas. GSP plus valstybėms iš jų reikia pareikalauti kai ko. O būtent, kad jos elgtųsi kaip modernios valstybės, kad laikytųsi žmogaus teisių, kad nepažinėtų darbo teisių įstatymų. Tai, ko mes reikalausime, būtų naudinga visam pasauliui. Tai taip pat GSP, tai tarsi svertas priemonė ES didinti savo įtaką tais klausimais. Komisija kai ką svarbaus pastebėjo. Komisija sakė, kad atsiras daugiau erdvės tam tikroms GSP valstybėms, kai kitos valstybės pasitrauks iš, siste, iš sistemos. Tačiau ar tos valstybės sugebės pasinaudoti tą atsiradusią erdvę? Ar... Aš norėčiau pratesti šią diskusiją lapkričio mėnesį ir balsuoti dėl to gruodžio mėnesį ir kviečiu visus pateikti savo pasiūlymus. Ačiū. Gruodžio 8 dieną numatoma. O toliau ES ir Kanados santykių klausimas. Ponas Davidas Blanketas, paskirtasis Kanados ambasadorius yra atvykęs čia į susitikimą. Man malonu jį čia pasveikinti. Jis pirmą kartą dalyvauja mūsų komiteto posėdėje. Anksčiau esame sustikę su ankstesniuoju ambasadoriumi, ponu Hornby, taip pat su Kanados darybininkų prekybos klausimais esame sustikę. Šiais metais parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl ES ir Kanados prekybų. Aš atidžiai stebiu certą dėrybas, nes reikės mūsų komiteto pritarimo. Mes taip pat esame nusprendę vykti į Kanadą po būsimo dėrybų raundo. Reikės parengti susitikimų darbo atvarkę su Kanados atstovais Otavoje ir Toronte. Dabar suteiksiu žodį Jums, ambasadoriui. 15 minučių Jums skiriama ir dar sėk sveikinu atvykus į posėdį. Ačiū pirmininkė už kvietimą dalyvauti šiandieninėme posėdėje. Briuselėje pradėjau dirbti šiuose pareigose neseniai ir man labai malonu pradėti dirbti su šiais klausimais, tai yra su ES ir Kanados santykių klausimais. Šiuo metu vyksta dvi svarbios dėrybos dėl strateginės partnerystės sustarimo ir dėl ekonominė ir prekybos susitarimo. CITA susitarimas yra prioritetinis susitarimas ir Kanados, ir Europos politikams. Jo reikšmė buvo pabrėžta mūsų parlamente birželio mėnesį. Tai vienas iš mūsų vyriausybės prioritetų užtikrinti ekonomikos augimą toks išsamus prekybos sustarimas sukurtų daugiau darbo vietų, skatintų ekonomikos augimą ir investicijas. Tai taip pat būtų žinia pasauliui, kad Kanada ir ES atmeta protekcionizmą ir pasisako už atviras rinkas. Jei ES ir Kanada tokios stiprios partneris pasiektų tokį sustarimą, bet tai būtų paskata ir likusiam pasauliu liberalizuoti priekybą. O mūsų partnerystės sustarimas patvirtintų mūsų pasišventimą demokratinėms vertybėms. Ir aš tikiuosi, kad jūsų būsimas vizitas Kanadoje Toronte ir Otavoje padės jums susipažinti su Kanados ekonomika, priekyba, taip pat susipažinsite su Kanados centrinė vyriausybė, teritorinėmis, regioninėmis vyriausybės organizacijomis, taip pat pilietinės visuomenės organizacijomis. Dėl šitą susitarimo ir dėrybų aptarsiu kelis statistinius klausimus. Paskutiniai duomenys, 2010 metų duomenys, yra tokie. Kanados eksportas į ES buvo daugiau kaip 49 milijardai Kanados dolerių, o importas 52 milijardai. Investicijų vertė 146 milijardai. O 149 tai investicijos, ES investicijos Kanadoje. Kodėl esame patrauklus partneriai? Todėl, kad mūsų ekonomika yra stipri, mūsų biudžeto padėtis yra gera, finansų sektorius yra pakankamai sveikas bankai yra stiprus ir gerai kapitalizuoti. Forbes žurnalas įvardijo Kanadą nesiniai kaip geriausią valstybę pasaulyje verslui. Paminėta tokie privalumai kaip inovacijos, mažai biurokratijos, mokesčių, lengvatos ir kiti dalykai. 2009 metais Pragoje Prahoje susitikime pradėjome citą e, dėrybas, įvyko aštuoni dėrybų raundai, greitai vyks devintasis, dėrybos vyksta konstruktyviai, siekiama ambicingo tikslo ir išspręsta nemažai nesutarimų. Noriu pagirti dėrybininkus už tokią konstruktyvę darybų dvasę. Darybų dokumento tekstas yra gerokai patobulintas. Aš nebejoju, kad konstruktyvių darybų dvasia bus išlaikyta ir 2012 metais. Kanados provincijos ir teritorijos taip pat tikisi teigiamo rezultato ir aktyviai dalyvauja darybose. Taip pat dėrybų komandoje dalyvauja jų atstovai tais klausimais, kurie priklauso jų kompetencijai. ES delegacija, kiek suprantu, susitiks su vienos provincijos atstovais ir susipažins su provincijų atstovų svarbių vaidmenių dėrybose. Kanados verslas taip pat suinteresuotas tokiais santykiais su ES, su jais nuolat tariamasi dėrybų klausimais. Kiek suprantu, jūsų vizito metu jūs taip pat susitiksite su verslo atstovais. Aš nebejoju, kad sužinosite, jog jie taip pat domisi tomis dėrybomis. Žiniasklaida Kanadoje skiria daug dėmesio šioms daryboms. Pilietinės visuomenės organizacijos taip pat aktyviai reiškia savo nuomonę savo apsilankimo metu. Manau, išgirsite platų nuomonių, nuomonių spektrą apie šias darybas. Šios darybos Kanadai yra svarbiausios darybos nuo 1992 metų naftą darybų jei dėrybos baigsis sėkmingai, mes suteiksime prieigą vieni kitiems prie savo ekonomikų, e, liberalizuosime prekybą, sukursime naujų darbo vietų. O dabar dėl strateginės partnerystės dėrybų. Jau nustatėme dėrybų įgaliojimus ir pirmasis raundas įvyko Otavoje prieš dvi savaitės susitiko pagrindiniai darybininkai, kurie aptarė savo įgaliojimus ir dabar svarstama, kaip dėrėtis toliau. Tikslas šio susitarimo yra aiškus. Norėtume kilstelėti mūsų santykius į aukštesnį lygmenį. Mes pripažįstame, kad mūsų santykiai yra platus ir brandus. Nuo to laiko, kai 59 metais pasirašėme pirmąjį dvišalį sustarimą, pasikeitė visas pasaulis, pasikeitė mūsų santykiai ir mums reikia veiksmingo dvišalio mechanizmo, kuris būtų pagrindas mūsų santykiams. Kaip pasiekti šio tikslo? Mes norime tvaraus susitarimo, kuris sudarytų aplinką mūsų santykiams plėtotis. Tai turėtų būti trumpas strateginis dokumentas, kurį patvirtintų mūsų politiniai lyderiai, kur būtų išdėstyta mūsų bendros vertybės ir kaip mes jas norime skleisti visame pasaulyje. Norime koncentruotis į užsienio politikos bendrabiavimą, tarptautinį saugumą, teisės viešpatavimą, žmogaus teisės. Ir mūsų susitarime turėtų atsispindėti šios vertybės kaip santykių pamatas. Tikiuosi, kad šis pag... E, sustarimas taps pagrindu ateities susitarimams um, kitose srityse. ES ir Kanada yra demokratinės, de, demokratiniai partneriai ir e, turime stengtis bendradarbiauti pripažinti bendrumus ir skirtumus. Turime užtikrinti, kad sprendimai būtų primami pagal faktus, pagal mokslinius faktus. Vienas iš klausimų, mokslinių klausimų, kuris kelia nerimą kom, e, kom, Kanadoje, tai yra naftos telkiniai. Dabar komisijos pateiktas pasiūlymas yra nenaudingas Kanadai. Aš noriu pabrėžti, kad mes neprieštaraujame direktyvos pasiūlymui ir jos tikslams. Mes pritarėme tikslui mažinti CO2 emisijas, tačiau mums nerima kelia, kad diskriminuojama Kanada dėl naftos telkinių. Nuo 1999 metų iki 2009 metų CO2 emisijos buvo sumažintos 29 procentais. Tas naftos sektorius sukuria e, ekonomikos perspektyvas ir darbo vietas Kanadai. Mūsų vyriausybė ir toliau laikysis nuomonės, kad e, naftos gavyba iš smėlio telkinių yra vienas iš energetikos šaltinių. Mes taip pat nusivylę, kad ES nustatė draudimus maisto produktams rū, ruonių produktams, nors Kanados ruonių žvejyba yra tvari ir teisėta. Norėtume, kad ES sprendimai būtų grindžiami moksliniais faktais ir neribotų priekybos, taip pat atitiktų pasaulio priekybos realijas. Be jokios abejonės dėrybų metu kils nesutarimų ir ginčių, tačiau tai neturėtų trukdyti e, dvišaliams santykiams. Galiausiai norėčiau pastebėti, kad šiuo metu sėkmingai deramės dėl CITA ir strateginės partnerystės susitarimų. Kanada nori palaikyti gerus santykius su Europos parlamentu ir komitetais. Mes džiaugiamės jūsų susidomėjimu. Kanada, Kanados ir Europos Sąjungos santykiais. O delegacijai, kuri vyks į Kanadą, aš norėčiau palinkėti gero vizito Dėkoju už galimybę šiandien kreiptis į Jūs ir aš atsakysiu į klausimus. Ačiū. Pereikime dabar prie šio komiteto narių pasisakymų. Pirma, mūsų nuolatinis pranešėjas, nes dabar esame paskyrę nuolatinius pranešėjus, kurie rengia pranešimus dėl mūsų pagrindinių priekybos partnerių žodis Peter Stašny iš EPP frakcijos. Ačiū. Noriu pasveikinti paskirtai ambasadorių Europos Sąjungoje. Tikiuosi, tas jūsų titulas paskirtasis greitai išnyks ir jūs pradėsite tikrai įti savo pareigas ir turbūt aktyviai prisidėsite prie dėrybų dėl setą susitarimo. Kaip minėjo mūsų komiteto pirmininkas, neseniai buvau paskirtas pranešėjų dėl setą susitarimo. Manau, kad mes dažnai bendrausime, bendradarbiausime ir labai tikiuosi, kad pasieksime rezultatą, kuris bus palankus abiems pusėms. Aš visiškai pritariu jūsų įžanginiai kalbai, kad nuo lengvesnių klausimų periname prie sudėtingesnių dėl tų klausimų yra tam tikrų prieštaravimų, bet labai tikiuosi, kad viską pavyks išspręsti, kaip ir buvo numatyta. Kad pasieksime ir setą susitarimą, susitarsime dėl priekybos sąlygų. Vienas iš mano klausimų susijęs su e, jautriais produktais, jūs minėjote juos, tai yra ruonių produktai ir naftingas smėlis, naftos išgavimas iš smėlio, telkinių. Tikiuosi, kad šių sričių problemas pavyks išspręsti per kitą dėrybų raundą, kuris prasideda kitą savaitę. Taip pat jūs minėjote, kad mėnesio pabaigoje mūsų delegacija lankysis Kanadoje. Tikiuosi, kad ir to vizito metu vyks konsultacijos, diskusijos ir visa tai prisidės prie dėrybų teigiamos baigties ir padės kaip galima greičiau sudaryti susitarimą. Kai kurie negatyviai nusiteikę žmonės teigia, kad dėrybos gali užsitęsti, kad gali kilti sunkumų, bet aš nemanau, kad taip įvyks. Esu pasirengęs daryti viską, kad susitarimas būtų sudarytas kaip galima greičiau. Kaip sakėte ir jūs, Mes norime visam pasauliui parodyti, kad ekonominis protekcionizmas nėra ta priemonė, kurią reikėtų naudotis, ypač šiais laikais, globalizacijos laikais. Mes jau pamatėme, kad tokio tipo susitarimai labai puikiai padeda skatinti augimą, užimtumo didinimą, padeda mums suartėti, dirbti produktyviau, prisidėti prie pasaulinės priekybos, pasaulinio augimo. prie visos žmonijos gerovės ir demokratijos, nes mes, mums tenka atsakomybė Kanada kartu su JAV ir ES šalimis priklauso išsivyščiusių šalių grupiai. Ir turi įnešti savo indėlį į pasaulio stabilumą ir demokratijos skatinimą. Aš asmeniškai neturiu konkrečių klausimų, galbūt kolegos jų turės. Mane tikrai tenkina jūsų pranešimas. Tikiuosi, kad e, labai greitai baigsime dėrybas. Ir dar kartą sveikinu Jūs atvykus į Europos Sąjungą. Pagal mūsų taisyklės nuolatiniam pranešėjui ir šešėliniam nuolatiniam pranešėjui su nuolatiniams šešėliniams pranešėjams suteikiama pirmenybė, ar nori pasisakyti šešėliniai pranešėjai, ponia Kochmarinė šaldės frakcijos. Ačiū. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote čia ir diskutuojate su mumis. Ačiū Jums už labai aiškę ir skaidrą įžanginę kalbą apie dėrybų eigą. Jūs žinote, kad po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tokio tipo tarptautinius susitarimus turi tvirtinti ir Europos parlamentas. Labai svarbu, kad jūs atvykote ir informavote mus apie dėrybas. Intakomitetas kritikavo komisiją, kad dėrybos nevyksta taip, kaip turėtų pagal Lisabono sutartį. Manau, kad mums visiems aišku, kad šis susitarimas labai svarbus, jis svarbus ir ES, ir Kanadai. Kanada yra labai svarbi priekybos partnerė. Turiu galvoje pramonės produktus, paslaugas ir žemės ūkio produktus. Todėl labai svarbu greitai baigti dėrybas ir sudaryti tvirtą susitarimą. Ačiū už tai, kad jūs taip atvirai kalbėjote apie ruonių produktų prekybos draudimą. Ši tema aktuali daugeliui Europos piliečių, Europos atstovų. Galiu papasakoti, kad neseniai tvarkiau dokumentus savo senelių namuose ir tarptų dokumentų radau e, jų 80-mečio peticiją parlamentui dėl ruonių produktų uždraudimo. Per neseniai vykusią plenarinę parlamento sesiją Strasbūrė netoli salės buvo pastatytas didelis pripučiamas ruonis. Taigi visa tai rodo, kad vykstant dėryboms dėl priekybos susitarimų, tokie klausimai, nelabai reikšmingi klausimai, gali sudaryti milžiniškų kliučių. Matau, kad pirmininkas nori, kad baigčiau kalbėti, taigi baigiu ir laukiu dėrybų baigties. Taip, mes jau atsiliekame nuo savo tvarkaraščio, taigi prašau dabar kalbėti glaustai ir neviršyti dviejų minučių. Dabar suteiksiu žodį Robert Sterdy, jis yra atsar e šešėlinis pranešėjas. Dėkoju ambasadoriau. Norėčiau pateikti Jums du ar tris klausimus. Nors galbūt tie klausimai turėtų būti adresuojami komisijai. Norėčiau iškirsti, kokia yra situacija dėl bendro susitarimo, dėl kurio darybos vyksta paraleliai. Tai yra labiau politinis susitarimas. Kitas dalykas, ponė Kochmarin ir aš ne visiškai sutarėme dėl ruonių. Aš neseniai e, lankiausi Inuitų bendruomenėje, ten praleidau savaitę ir mačiau, kaip ta bendruomenė rūpinasi aplinką, kaip saugo aplinką, turbūt labiau nei bet kas kitas. E, Toliau žemės ūkis. Aš manau, kad turi būti sukurta laisva žemės ūkio rinka. Tad iš čia nesakykite, kad neperdaukite šios mano nuomonės e, žemės ūkio komitetui. Kaip yra su genetiškai modifikuotais organizmais e, Kanadoje? norėčiau pasiteirauti, pateikti Jums klausimų apie konkrečius produktus, e, Kanad... genetiškai modifikuotus produktus Kanadoje. Ačiū, ambasadoriau. Mm, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus čia. Jūs kalbate apie mokslinį metodą, mokslinius įrodymus, aš manau, kad jūsų minėta naftos rušis, jos išgavimas skiriasi nuo kitų. Toliau dėl ruonių sutinku su ponia Kochmarin. Uh, Čia galbūt kalbame ne apie mokslinį požiūrį, bet e, apie visuomenės nuomonę. Ir kiek suprantu, e, Europos visuomeniai netinka Kanadoje naudojami ruonių medžioklės metodai. Aš tikrai reikėtų prisiminti, kad Kanada e, dalyvauja ginčia su ES PPO dėl ruonių produktų. Galima, žinoma, žvelgti į šį klausimą per inuitų bendruomenį, tačiau reikia prisiminti, kad inuitų bendruomeniai ruonių medžioklės draudimas netaikomas. Dar vienas dalykas - farmacijos produktai. Mano turimais duomenimis, ir aš norėčiau paklausti ambasadoriaus, dėl intelektinės nusavybės standartų, kurių reikalauja ES farmacijos produktų srityje. Kiek suprantu, jeigu būtų gyveninti tie standartai, tai smarkiai padidėtų vaistų kainos Kanadoje. Jeigu taip, kodėl Kanada su tuo sutinka, jeigu ne, kodėl komisija įtraukia tai dėrybų įgaliojimus. Pona Šulc išguoja. E. Ačiū pirmininkė. Aš ambasadoriui norėčiau pasakyti, jog labai tikiuosi, kad mes ir toliau diskutuosime apie taip pat vesime dėrybas dėl susitarimo. Aš dabar norėčiau pateikti klausimą apie ekonominį bendradarbiavimą bendrają prasme. Ta bendradarbiavimą, kuriam turi poveikio priekybos susitarimai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad praėjusią savaitę komisija patvirtino aplinkos saugos reglamentą, kuriame numatyta aplinkos apsauga kaip mūsų viso, visų teisė, teisino dalis. Jūsų šalyje yra nustatyti griežti aplinkos apsaugos standartai viešųjų pirkimo srityje, kitose srityse, taigi ir ES ir Kanada yra pasiekusi aukštą lygį, aplinkos apsaugos lygį, kuris atitinka visuomenės interesus. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs nemanote, kad šis susitarimas gali pakengti pasiektiems aukštiems standartams? Ir dar, dar norėčiau grįžti prie naftos dervos smėlio klausimo. Kanada spalio penktą dieną pareiškė, kad Kanada pateiks skundą PPO, jeigu ES patvirtins atitinkamą direktyvą. Taigi, mm, ar jūs nemanote, kad naftos dervos smėlio klausimas bus aktualus ir vykstant dėryboms dėl sitą susitarimo? Neseniai buvau susitikusi ES ir Kanados delegacija ir senatorius John Fraser sakė, kad e, ir Kanados parlamentas nesijaučia pakankamai įtrauktas į dėrybas, galbūt ne kaip dėrybininkai, tačiau norėčiau paklausti, kaip pilietinė visuomenė ir parlamentarai galėtų įsitraukti į šias dėrybas. FD atstovas, prašome. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ambasadorių su paskirimu, tačiau dabar norėčiau pasakyti porą komentarų. Jūs labai akcentavote Europos Sąjungą savo pasisakymo metu. Aš turiu pasakyti, kad ES yra ne šalis, bet jie sudaro 27 šalis. Ir, na, galbūt kai kurie žmonės e, norėtų kitokios situacijos bet e, esant e, susidariusiai situacijai mm, negalima tikėtis kažko daugiau. Kolega kalbėjo apie prekybos sutartis, nes e, mm, tai yra galimybė daryti kažkokią įtaką. Bet mano frakcija norėtų pasakyti, kad priekyba yra priekyba, prekybos sutartys yra sudaromas siekiant e, bendro ekonominio intereso ir dėl tos priežasties e, prekybos sutartys neturėtų būti panaudotos siekiant įgyvendinti tam tikrų politikų darbo atvarkės. Taigi, ambasadoriau, šiuo atžvilgiu norėčiau Jūs paremti. E, Jungtinė karalystė buvo pasirašusi prekybos susitarimą su Kanada. Tai buvo padaryta Otavos sustikimo metu. E, tačiau 75 metais e, tas e, susitarimas neteko galios, kai Junktinė karalystė prisijungė prie ES. Bet kuriuo atveju Junktinė karalystė turi iš tiesų nedaug naudos, kalbant apie priekybą, būdama ES nare. Na, Kanados bankai yra puikiai reglamentuoti, pasižymi didelę kapitalizaciją ir e, galėtų ES pasimokyti iš Kanados šiuo atžvilgiu. Ačiū, sako pirmininkas. Norėčiau Jums pateikti šiek tiek informacijos. Priekyba yra ES įskirtinė kompetencija pagal sutartis. Jungtinė karalystė yra ES dalis Ir dabar jau patvirtinus Lisabono sutartį, bet kuri šalis gali laisvai įstoti ir iš Europos Sąjungos. E, polas Merfis, prašome. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ambasadoriui už dalyvavimą, už pateiktą informaciją. Keletas e, žodžių apie e, PPO. Na, Taip pat norėčiau paklausti apie dėrybas e, dėl SETA susitarimo. Ar atitinkami komisijos e, pasiūlymai e, galėtų pakengti SETA dėryboms? O galbūt Kanada taip nemano. Buvo apie komisijos žaliosios energetikos aktą. Dabar e, dar dėl gerimo e, vandens. Klausimas, ar geriamasis vanduo yra įtrauktas į e, setą susitarimo taikymos rytį. Toliau, ar pagal Kanados taisyklės viešųjų pirkimų taisyklės dėl tam tikrų dalykų yra numatomos regionių ar žemesnių lygių. E, toliau dar dėl investicijų norėčiau paklausti. E, aišku, komisija e, siekia kuo daugiau investuoti į Kanadą, taigi ką apie tai mano Kanada. Ačiū, ponė Jėgor, kuri dalyvauja uh, delegacijos darbe atsakingoje už santykių su Kanada. Prašome. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man žodį pasisakyti kaip delegacijos su Kanada nare. Taip pat esu ir Žemės ūkio komiteto narė. Na, greičiausiai mm, nepaisant nesutarimų, mes puikiai bendradarbiavome su visais. Norėčiau padėkoti ambasadoriui už tai, kad atvyko. Mm, turiu pasakyti, kad jūsų dalyvavimas mums yra labai svarbus, kaip ir dialogas. E, PPO ir Doha negali visko įspręsti, todėl yra sudaromos dvišalio, dvišalio, dvišalio pagrindų e, sutartis. Ir dėl tos priežasties Aš e, turiu pasakyti, kad turiu jau galimybę susipažinti su Kanada, lankiausi joje ne vieną kartą, todėl norėčiau pateikti savo asmeninimą nuomonę. Jūs kalbėjote apie mm, smėlį, smėlio naftos dirvos, smėlį ir taip toliau. Sakote, kad e, dėl to kyla labai daug problemų. E, Ir um, kaip uh, Žemės ūkio komiteto narė, aš um, stebėjau diskusijas susijęs su šiais klausimais. Taip pat uh, žiūrėjau, kaip uh, vyksta dėrybos dėl ruonių. Mes analizavome informaciją apie tai, koks ruonių medžioklės metodas būtų efektyvus. Reikia mm, apie tai gauti informaciją iš įvairių šaltinių. E, mes šiame komitete pernelyg akcentuojame aplinkosaugos bei gyvūnų apsaugos teisės, bet kodėl mes pamirštame e, žmogaus teisės? Taigi Į tai reikia atkreipti dėmesį. Bet kuriuo atveju ačiū už galimybę pasisakyti. Katrin Bier, prašome. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti naują ambasadorį atvykusi į Briuselį. Norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote sustikti su mumis. Na, jūs kaip suprantate, aš esu iš Jungtinės karalystės ir mes ilgą laiką bendradarbiavome su Kanada. Tuo pat metu norėčiau sureaguoti savo kolegai, kuris e, e, sėdėjo šalia manęs. Jis e, labai mm, aštrai komentavo Jungtinę karalystę. Na, mm, dėja, turiu pasakyti, kad Jungtinė karalystė E, prisijungusi prie ES turi iš tiesų daug naudos iš bendro darbo, ypač kalbant apie priekybos rytį. Taip, pirmininkas nutraukė kalbėtojus. Mes deramės dėl prekybos sutarties su Kanada ir tai yra sveikintinas dalykas. Ambasadorius e, kalbėjo apie naftos e, dirvos smėlį. Ir aišku, bet koks sprendimas e, turi būti priimtas atsižvelgiant į mokslinius įrodymus. Aš turiu pritarti tam, ką pasakė daugelis parlamentarų, kad komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl žaliosios energetikos, bet visa tai nesisėja su aptariamu klausimu. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl gerimo vandens, kaip ir e, jau kalbėjo kitas parlamentaras. Iš esmės vyksta kelios diskusijos. Čia mes, pavyzdžiui, diskutuojam apie žmogaus teisės, apie aplinkos sauginės teisės, kiek visą tai atsižvelgta į e, dėrybas. O pavyzdžiui, mm, Kolumbijos dėrybos su Kanada e, puikiai parodo, kad į tokius dalykus galime atsižvelgti. Bet, e, na, visą tai siejasi su nacionaliniais teisės aktais. Pavyzdžiui, e, na, jūsų šalyje vyksta diskusijos dėl to, kas atsakingas už geriamą vandenį ir taip toliau, tai aš norėčiau sužinoti, ką jūs pasakysite. Ambasadorių klausimų daug, bet e, daug laiko negaliu jums suteikti, taigi galbūt pakaks jums dešimties minučių. Taip, pirmininkė, Aš bandysiu kuo glaušiau kalbėti, nors keli klausimai pakankamai sudėtingi. Į vieną klausimą galiu greitai atsakyti. Tai yra pagrindų susitarimo klausimas. Pirmo darybų raundo metu delegacijos nusprendė pakeisti pavadinimą. Anksčiau buvo Political Framework dabar Strategic Partnership, strateginės partnerystės susitarimas. E, tiesiog pakeistas pavadinimas. Ir daugiau apie tai šiuo metu ne, neverta kalbėti. Kūro kokybės direktyvos klausimas komisija siūlo teikti prioritetą toms e, naftos e, rūšims, kurios mažina CO2 emisijas ir diskriminuoja naftos dervo, e, dervos smėlį. Tokia diskriminacija nėra moksliškai pagrįsta. Moksliniai tyrimai rodo, kad CO2 emisijos iš naftos dervos smėlio atitinka rodiklius tos naftos, kur išgaunama kitose valstybės - Venezueloje, Angoloje, Nigerijoje. Mes, aišku, pritarėme emisijų mažinimo tikslui, bet reikia įvertinti visą logiką. Kodėl diskriminuojama ta naftos rūšis, kurios emisijos yra netgi mažesnės? Jeigu ES nori mažinti CO2 išmetimus, tai reikėtų savo pastangas nukreipti, dėmesį koncentruoti į tas naftos, tuos naftos šaltinius, iš kurių gaunamas kūras yra naudojamas ES ir kurių emisijos yra didesnės. Štai čia aš turiu parengtą informaciją su faktais, su skaičiais kurie mūsų manimų mokslinio požiūrį yra tvirti. Toliau, dėl ruonių. Aš anksčiau dirbau Londone ir kasmet porą savaičių būdavo toks laikotarpis, kai prie ambasados stovėdavo protestantai, taigi aš puikiai suprantu šitą problematiką, kadangi tiesiogiai esu susidūręs su protestais. Norėčiau priminti komitetui, kad ruonių medžioklė e, Kanadoje yra teisėta veikla, tvari veikla, kuri suteikia pragyvenimo šaltinį tūkstančiams šeimų. Manytume, kad ES draudimas šioje srityje netitinka tarptautinės prekybos taisyklių ir todėl ketiname tai užginčyti PPO. kvestionuojama mūsų teisė kelti šį klausimą PPO. Visose prekybos dėrybose, daugiašalėse, dvišalėse, e, pripažįstama, kad netgi draugai gali ginčytis ir yra nustatomas tam tikras ginčių sprendimo mechanizmas. Taigi, mane šiek tiek stebina tai, kad Kanados noras PPO organizacijoje ginti savo interesus, savo teisės yra vertinamas kaip priešiškas veiksmas. Mes ir toliau ginsime mūsų teisę užsimti ruonių medžioklę. Neturėtume leisti nesutarimui šio klausimu trukdyti mūsų bendrai plačiai ekonominiai partnerystiai. Ontarijos žaliosios energetikos e, programa. Neseniai vyko konsultacijos, telekonferencija vyko rugsėjo 7 dieną. Manome, kad e, programa atitinka taisyklės ir ginsime tą programą. Nemanytume, kad e, šis nesutarimas PPO vykstantis ginčas turėtų trukdyti platesniai mūsų partnerystiai. Toliau. Vandens klausimas. Man teko dalyvauti prekybos darybose su įvairiose su, su įvairiomis valstybėmis ir vandens klausimas yra, yra labai dažnai keliamas. Nors, tiesą sakant, stebina, kodėl tai tampa problema. Kanada laikosi pozicijos, kad vanduo neturėtų būti laikomas preke arba produktu ir todėl neturėtų papulti į Kanados prekybos susitarimus. Niekas netrukdo vyriausybė nustatyti tam tikrus standartus, užtikrinti, kad kanadiečiai turėtų prieigą prie saugaus, tinkamo vartoti vandens ir teikti paslaugas kanadiečiams. E, taip pat buvo paminėta CETA kontekste intelektinės nuosavybės klausimas. Atleiskite, bet šiuo klausimu darybų eigos. Nežinau, palikime tą klausimą darybininkams. Ne visus dalykus galiu išmanyti, taigi šį klausimą skirkite darybininkams. Išsamus prekybos susitarimas sustiprintų ryšius ir intelektinės nusavybės srityje. Mūsų pozicija yra grindžiama mūsų nacionaliniais įstatymais. Mes įvertinsime darybų eigą ir norėtume būti įsitikinę, kad visi pateikiami pasiūlymai ir susitarimai nepažeistų Kanados interesų. Dėl farmacijos produktų, dėl patentų šiuo metu diskusijos vyksta, darybos vyksta ir negalime kol kas patvirtinti galutinės pozicijos. Yra tam tikrų nesutarimų, tačiau tai visiškai normalu, tai darybų dalis. Mes pateikėme pageidavimų, taip pat ir Europos Sąjunga pateikė tam tikrų pageidavimų ar prieštaramų. Intelektinė pirmininkas, prašyčiau ambasadorių trumpinti savo pasisakymą dėl viešųjų pirkimų. Viešieji pirkimai yra taip pat dėrybų dalis. Šiuo metu keičiamasi dėrybiniais pasiūlymais ir tikslai kelmi ambicingi, bus matyti, ko, kokių rezultatų bus pasiekta. Vienas iš kalbėtojų minėjo parlamento vaidmenį. Aš dirbdamas su laisvos prekybos susitarimais, e, lankydavausi parlamente reguliariai, e, vyriausiasis dėrybininkas, manau, taip pat atvyks į parlamentą, tai visiškai įprasta ir tai svarbi gero, konstruktyvaus dialogo dalis dėl GMO Mums tai svarbus klausimas, tačiau mums reikės laiko, kad parengtume konkrečią informaciją. Mūsų pozicijos dėl GMO akivaizdu skiriasi Europoje ir Kanadoje bei Amerikoje, bet uh, Bandau susikaudyti, ar, ar nepraleidau kokio klausimo. Manau, kad viską atsakiau ir laukiu konstruktyvaus bendrabiavimo su šiuo komitetu ateityje. Kanadoje labai populiarus e, ledo rytulys ir manęs anksčiau prašė surinkti žaidėjų autografų. Pirmininkas. Dėkuoju ambasadoriau, kad atvykote ir linkiu jums sėkmės dirbant ambasadoriaus pareigose. Liko mums dar devintas klausimas. Intelektinės nusavybės teisų įgyvendinimas. manyčiau, kad e, nepagristai pateiktas šis klausimas komitetui. Mm, Imko. Siekiama sustiprinti muitinės vykdomų intelektinės nusybės teisių užtikrinimą. Mes nusprendėme nekvestionuoti imko kompetencijos šio klausimu. Norėtume pagal 50 straipsnį bendradarbiauti šio klausimu. Vis dar sprendžiama, ar, ar mes turėtume dalyvaujant nagrinėjant šį klausimą. Nuomonės referentė yra Josefa Andrės Barėja, suteiksiu žodį jai. Ačiū pirmininkė, visiškai pritariu jūsų pastarai pastabai, tikiuosi, kad e, bent šis bendradarbiavimas bus sustiprintas. O mūsų komiteto vaidmuo taip pat sustiprės. Reikėtų kalbėti apie keletą dalykų - tarptautinę priekybą ir vartotojų apsaugą. Visų pirma, tarptautinė priekyba. E, šiuo pranešimu labai domisi įmonės ir didelės daugia nacionalinės įmonės ir mažos įmonės. Reikia apsaugoti prekių ženklus, kovoti su piratavimu ir prekių klastojimu, nes statistikos duomenys kelia pasibaisėjimą. 85 procentai suklastotų prekių keliauja iš Kinijos, tų prekių vertė yra daugiau nei milijardas eurų. Intelektinės nusavybės teisų apsauga yra labai svarbus dalykas, jis svarbus ir ES vidaus rinkai ir mūsų prekybai su kitomis šalimis. Tai svarbu galvojant apie tvarų augimą, verslo plėtrą ir taip toliau. ES reikia garantijų, reikia užtikrinti vartotojų apsaugą. Į pranešimą reikėtų įtraukti keletą dalykų. 2.5 punktas dėl suklastotų prekių. Manau, kad ten reikėtų išlaikyti nuorodą į prekių ženklus, į etiketes, kurie, kurios padeda vartotojams identifikuoti prekę taip pat sankcijos už pažeidimus. Jeigu nevyksta teismo procesas, dažnai mažoms įmonėms būna sudėtinga kreiptis į teismą dėl suklastotų prekių. Taip pat klastojimas klastojimas pervežant prekes, manau, kad reikėtų įtraukti nuostatą ir dėl to. galima būtų pasakyti, kad reglamente apie tai kalbama, tačiau nėra labai aiškiai suformuoluota. Aš lauksiu e, pastabų iš šešėlinių pranešėjų ir kitų komiteto narių. Čia labai svarbus dalykas yra mūsų įmonių apsauga, reikia suteikti sąlygas teisėtai veikiančioms įmonėms klestėti ir reikia mm, griežčiau kovoti su juodąja rinka, kuri daro tiek daug žalos uh, Europos įmonėms ir Europos rinkoms. Kaip jau sakiau, lauksiu komiteto narių pastabų ir, kaip sakė e, komiteto pirmininkas, reikėtų išspręsti mūsų jurisdikcijos klausimą. Tai yra mūsų ir kito komiteto jurisdikcijos klausimą. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Jei ne, tada kreipiuosi į komisiją. Mes paprašėme dydž... taksud generalinio direktorato atstovų atvykti į šį posėdį. Ar jų yra? Taip, prašau prisistatyti. Pone Karolin Edery, ar taip? E, sveika atvykusi, žodis jums. Thank you very much. Um, indeed, I am the... Ačiū. Taip, aš esu Taksut generalinio direktorato vieno iš skyrių vadovė. Tai yra skyrius atsakingas už muitinės kontrolę, už vartotojų apsaugą ir intelektinę nusavybę. Taigi, tikrai esu pasirengusi bendradarbiauti su šiuo komitetu, nagrinėjant šį svarbų klausimą dėl komisijos teikiamo pasiūlymo. Kaip žinote, mes remiamės dabar galiojančiais teisės aktais dėl intelektinės nusavybės teisų užtikrinimo pasienyje. Mes norime pakeisti dabartinį reglamentą, reaguodami į keletą pagrindinių tikslų. Pirmas tikslas yra gerinti muitinių galimybės apsaugoti intelektinės nusavybės teisės prie sienų. Mūsų tikslas yra apsaugoti teisėtų priekiautojų interesus. Ir kaip teisingai pasakė pranešėja, mes siūlome išplėsti reglamento taikymo sritį, suteikti teisę muitinėms tikrinti ir sulaikyti prekes, kai kyla įtarimas, kad tai yra pažeistos įvairios intelektinės nusavybės teisės. Taigi mes įtraukėme naujas teisės ir naujus teisų pažeidimus, e, kurių dabar nėra reglamente, pavyzdžiui, neteisėta paralelinė prekyba Mes taip pat numatėme ir specialią tvarką dėl galimo suklastotų prekių sunaikinimo. Tai yra prekės gabenamos mažomis partijomis. Ir kaip teisingai buvo pastebėta, tai rūpi ir muitinėms, nes muitinės sulaiko daugybę prekių gabenamų mažomis partijomis prie sienų. Taip pat tai svarbu ir siekiant apsaugoti vartotojus. Taigi mes numatėme pagreitintą procedūrą dėl numatomo tokių prekių sunaikinimo. Taip pat patikslinome ir tuos dalykus, kurie susijęs su ginčių nagrinėjimu su Brazilija, Indija, tai siejasi su vaistais. Čia siekiame patikslinti, kaip turi elgtis muitinės aptikusios generinių vaistų partijas gabenamas tranzitu per ES, kai tų prekių paskirties vieta yra trečiosios šalis. Komisija ir Indija yra susitarusi, kad tais atvejais, kai generiniai vaistai tranzitu gabenami per ES ir kai tiems vaistams galioja patentų apsauga ES, nepakanka vien įtarimo, kad tos prekės pažeidžia intelektinės nusavybės teisės ES. Tokiu atveju tos partijos gali keliauti toliau, tačiau jeigu kyla įtarimas, kad tos prekės atsidurs ES rinkoje, tai tada tas prekių partijas galima sulaikyti. Tokia yra mūsų pasiūlymo esmė. Ačiū. Ar Josefa turėtų kokiu nors kitų pastabų? Ne, ačiū pastabų neturiu. Taigi, kitą kartą šį klausimą nagrinėsime gruodžio 8 dieną, tada nagrinėsime pranešimo projektą ir manau, kad iki to laiko sustiprinsime savo bendradarbiavimą su IMKO komitetu. Taigi baigiame viešąją posėdžio dalį, rytinio posėdžio dalį. Dabar vyks koordinatorių posėdis, tai bus uždaras posėdis ir prašau visų, kurie neturi teisės čia likti, išeiti iš salės kaip galima greičiau ir kaip galima tyliau. Prašiau išeiti greitai.